26 dienos Europos vadovų tarybos e, išvadas. Taigi, dabar periname prie balsavimo. Balsuosime dėl septynių bendrų rezoliucijų dėl padėties Kuboje. Mm, balsuojame dėl rezoliucijos, kurią bendrai teikia šešios politinės frakcijos. Kas norėtų pasisakyti, ponas Gabels? Pone pirmininkė, Norėčiau paprašyti jūsų palūkėti keletą minučių, nes daugybė kolegų dar yra pakeliu į salę. Liftai neveikia, nes kažkas nusprendė remontuoti liftus, kuomet mes posėdžiaujame Strasbūre. To nedaro per kitas tris savaitės Strasbūre, kuomet mūsų čia nėra. Sì, onorevole Goebbels, siamo già oltre. Taip, ponė Goebbels. Dabar yra penkios minutės po dvyliktos ir man atrodo, kad galime dabar pradėti balsavimą. Taigi, pirmas pakeitimas, kurį teikia GUE frakcija, teikiu balsavimui. Var, balsavimas vardinis. Balsavimas prasidėjo. La votazione chiusa. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Gerai, jeigu dar nespėjote, dar galima balsuoti. La votazione chiusa. O dabar balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Toliau trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Avete votato tutti? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. L'emendamento respinto. Atmestas. Paragraf, paragrafo 10 per appello. Dešimtas paragrafas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Avete votato tutti? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Il paragrafo 10 approvato. Emendamento. Dešimtam paragrafui pritarėm. Pirmas e, pakeitimas, e, bardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. L'emendamento è respinto. Pongo in atmestas. Toliau teikiu balsavimui bendrą rezoliuciją su pakeitimais. Balsavimas prasidėjo. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Il, con una larghissima maggioranza la risoluzione. Labai didelė dauguma bendrai rezoliucijai pritarėme, todėl kiti rezoliucijų tekstai atkrenta. Noriu pasveikinti tuos, kurie parengė šią rezoliuciją. Toliau pagal darbo atvarkė yra du rezoliucijos projektai dėl mažai anglės dioksidą į aplinką išskiriančių technologijų plėtojimo. Balsuojame dėl trijų frakcijų teikiamos bendros rezoliucijos ir 14 pakeitimas. Kas už, pakelkite rankas. Prieš. Pakelkite rankas, susilaikė. Atmestas. Toliau septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. Aštuntas pakeitimas, vartinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Avete votato tutti? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Toliau devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmetėme. Toliau vardiniu balsavimu balsuosime dėl dešimto pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Atsiprašau, sako pirmininkas, ketvirtas pakeitimas. Balsavimas prasidėjo dėl ketvirtojo pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ketvirtam pakeitimui pritarėme. Keturioliktas pakeitimas. Balsuosime dėl jo atskirų dalių. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 pastraipa, 10 pakeitimas, vartinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Dešimtas pakeitimas atmestas. Dabar teikiu balsavimui 11 pakeitimą. Kas už? Pakelkite rankas, kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Avete votato tutti, la votazione... Visi balsavo, balsavimas baigtas. Penktas pakeitimas atmestas. Toliau 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. 16 pritarėme. Toliau 17 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. 17 patvirtintas. Toliau 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš 19 pakeitimą? Susilaikę. Pasitikrinkime, sako pirmininkas. Balsavimas prasidėjo dėl 19 pakeitimo. Avete votato tutti, la votazione è chiusa. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? 19 pakeitimui pritarėm. Toliau šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Toliau dėl 18 pakeitimo balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Devynioliktą pakeitimą atmetėm. Atsiprašau, 18 atmetėm. Dabar 12 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Reikia pasitikti. Balsuojame. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarėme jam. 312 balsavo už. Toliau antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Antras pakeitimas atmestas. Tryliktas pakeitimas. Kas už tryliktoj? Pakelkite rankas. Prašau pakelti rankas, sako pirmininkas, nes kitaip neaišku, kas už ką balsuoja, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Per... Toliau trečias pakeitimas. Vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta trečiam pakeitimui. Dabar balsuokime dėl rezoliucijos teksto. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Didžiaja balsų dauguma pritarta rezoliucijai. Sveikinu. Dabar galime pereiti prie. Ar kaž, kažkas norėtų pasisakyti, ne? Na, pagal darbo tvarkę dabar galime pereiti prie penkių rezoliucijų, kurios yra susijusios su katastrofomis Madeiros autonominėje srityje ir uragano ksintijos padarniais Europoje. Penkios politinės frakcijos pateikė bendrą rezoliucijos projektą. Buvo pateikti du pakeitimai dėl trečio ir ketvirto punkto. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dešimtas pakeitimas atmestas. Septintas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Septintasis pakeitimas atmestas. Vienuoliktas pakeitimas atsi, atsimtas, toliau aštuntas pakeitimas vardinis balsavimas prasideda, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 8 pakeitimas atmestas. 12 pakeitimas, vardinis balsavimas prasideda, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dvyliktas pakeitimas atmestas. Tryliktas pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Devintas pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Patikrinkime, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atleiskite, buvau suklydęs. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Juk dėl jūsų aš taip ir liuosi, jūs visi norite kuo greičiau iš čia išvykti, nes ninga. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Su didžiulė balsų dauguma rezoliucijai pritarta. Ačiū visiems. Taigi visi kiti e, pakeit... E, pasiūlymai atkrenta, dabar galime pereiti prie balsavimo paaiškinimo. Prašom žodis e, Miguslav Miroslav. Kolegovia, podľa archívov. Pone pirmininkė, kolegos, pagal valstybės administracijos archyvos Lutričyje